matome, kad yra siekiama kuo geriau informuoti vartotojus, teikiant jiems brošiūras, informacinio pobūdžio brošiūras ir informuojant juos informatikos priemonių pagalba. Dėkoju. Uh, Dėkoju, dabar žodis sutikimas ponui Šmit dviems minutėms. Jag vill börja med att eh, tacka min liberala kollega herr Klins för ett mycket gott arbete. Pone komisarė, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Aš manau, kad pranešėjui pavyko per trumpų laiką rasti gerą kompromisą. Netgi be finansų krizės klausimai būtų sunkiai sprendžiamas dalykas. Aš esu dirbęs e, su šiais fondais anksčiau Ir žinau, kad labai svarbu, kad efektyviai veiktų rinka siekiant ginti vartotojų interesus. Norėčiau priminti, kad 2001 metais situacija buvo kitokia. Tai dar buvo prieš Lamfalūzį procesą. Iš pradžių buvo imtasi visai lė priemonių, tačiau jau nepakako, jų reikia imtis ir kitų. Reikia stiprinti rinką, reikia sustiprinti investuotojų saugumą, taip pat sustiprinti priežiūros institucijas ir kontrolę, sustiprinti taip pat ir pačius KIP VPS. Komisaras tai paminėjo. Pone pirmininkė, daug buvo kalbėta apie šį jautrų paso klausimą valdymo įmonėms. Mes išklausėme įvairių nuomonių šiuo klausimu, tačiau aš manau, kad siūlymas yra geras nes yra ger, geras dalykas pabrėžti konkurencijos, sąžiningos konkurencijos svarbą. Svarbu, kad rinka būtų efektyvi. Reikėtų, kad informacija, kurią gauna vartotojai, būtų teisinga ir išsami. Svarbu užtikrinti gerą pusiausvyrą tarp informacijos kiekio ir efektyvumo. Kai informacijos pernelyg daug, tai nebūtinai yra geras dalykas, tačiau reikia, kad jį, žmonės gautų jos pakankamai galėdami priimti ir kad galėtų priimti sprendimus, būdami tinkamai informuoti. Manau, kad pasiekta pusiausvyrą yra nebloga bloga. Europai reikia efektyvios finansų rinkos. Tai yra akivaizdu. Kaip PVPS e, Europoje ir už jos ribų tampa sėkmingų dalykų, tad pasinaudokime tuo e, įvykių vyksmu. Dėkui. Ačiū. Ponas Ryan, pusantros minutės, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją poną Klinsą parengus puikų pranešimą. Aš manau, kad jis labai didelėmis pastangomis siekia kompromiso ir kompromisą šiandien ir turime. Kai įsigalios šie pakeitimai, bus panaikinta daug biurokratijos ir nereikalingų sąnaudų. Be to, e, džiaugiu, galim pasidžiaugti, kad rengiančios pakeitimus buvo atsižvelgta į kai kurių valstybių narių užsakytą susirūpinimą. Taigi tai yra labai plataus pobūdžio pasiūlymas, kuris apsaugos mūsų investuotojus e, ir vartotojus Kažkas jau minėjo, kad bendra rinka yra puikus dalykas ir būtų dar geriau, jei mes sugebėtumėme ją gerai reglamentuoti. Bet o e, džiaugiuosi, kad pagaliau pripažįsta, kad finansų rinkos šiandien yra tiek integruotos, kad mums reikia bendro reglamentavimo tam, kad e, finansų paslaugų sektorius, kuris yra globalus šiandien, galėtų veikti visame pasaulyje. Mums reikia galvoti ne vien apie Europą, bet ir apie visą pasaulį. Ir aš manau, kad labai svarbu mums bendradarbiauti su mūsų partneriais kitose pasaulio šalise. Šiandien mes e, paminėsime e, euro dešimtmetį ir tai dar kartą įrodės, kad mums reikia glaudesnio bendradarbiavimo. Ir aš džiaugiuosi, kad mano šalis, Airija, yra e, eurozonos narė Ir galiu Jums pasakyti, kad bendra valiuta padėjo mano šaliai išgyventi sunkiomis krizės sąlygomis. Be uh, euro tikriausiai Airija atsidurtų uh, Islandijos uh, vietoje. Na, ačiū Dievui, taip neatsitiko. Ne, uh, Ir džiaugiuosi, kad kai kurių politikų balsai nebuvo išgirsti tuomet, kai buvo priimtas sprendimas mums prisijungti prie euro. Nes, kaip minėjau, galima tik pasidžiaugti, kad mums pavyko išvengti Islandijos likimo. Daug kas šiandien kalba apie Lisabonos e, sutartį. Ir kai kas bando pasinaudoti Airijos sprendimus savo tikslais. Airija visą laiką buvo Europos širdyje ir visą laiką ir toliau rems uh, europinius uh, tikslus. Um. Na, mes to irgi tik tai galėsime pasidžiaugti. Ponas Pavis. Uh, Ačiū pirmininkė. Mes žinome, kad finansų paslaugų sektoriaus reglamentavimas sukelia daug e, prieštaravimų ir daug, e, susilaukia daug kritikos. Tačiau šiandien mes matome, mes matome teigiamą tokio reglamentavimo pavyzdį. Komisija ir ponas Klins puikiai padirbėjo ir aš pritariu šiam pranešimui ir pateiktiems direktyvos pakeitimams. Kolektyvinio investavimo subjektai yra labai svarbi e, finansų sektoriaus dalis ypač Škotijoje. Ir tai šie investiciniai fondai yra puikiai galimybė investuotojams ne tik Europoje ir visame pasaulyje taupyti ir e, lėšas ir jas sėkmingai investuoti. Kolektyvinio investavimo e, subjektai yra modelis, kuriuo naudojasi net JAV investuotojai. Ponas Klins e, įtraukė mano pateiktus pasiūlymus į savo pranešimą. Pavyzdžiui, atsižvelgia mano pasiūlymus į e, tai, kad svarbu dar turėti diversifikuotus investicijų portfelius. Mes norime pasinaudoti masto ekonomijos teikiamas privalumais, kadangi šiuo metu didžioji dauguma investicinių fondų yra labai maži. Todėl turime skatinti e, jungimosi procesą. Aš asmeniškai leišiau įvairių uh, tikslų investiciniams fondams bendradarbiauti ir kartu investuoti savo e, lėšas. Ir e, galiausiai valdymo bendrovės pasas. Aš manau, kad tai yra esminis šio pasiūlymo elementas, kuris padės mums pasinaudoti e, masto ekonomijos privalumais ir kuris bus labai naudingas investuotojams. Taigi šis direktyvos peržiūrimas bus labai naudingas e, sektoriui ir labai naudingas investuotojui ir vartotojui ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Taigi aš su malonumu pritariu pono Klins e, parengtam pranešimui ir komisijos patikė, patiktiems pasiūlymams. Dėkuoju, pone Beris. Merci, monsieur... Dėkui, ponė pirmininkė, ačiū ponui pranešėjų, taip pat už atliktą darbą, ačiū už jūsų darybinį talentą ir įsipareigojimus. Kolektyvinio investavimo subjektai yra, sakyčiau, finansų rinkos firminis ženklas Europoje. Tai yra puikus eksportavimo produktas, tačiau ES dar turime pusiausvyros trūkumų pavyzdžių, nes čia irgi yra gaminančios šalis, vartojančios šalis ir priimamos skirtingos strategijos. Šios direktyvos peržiūros vienas iš tikslų yra, esant tokioms sąlygoms, suorganizuoti tinkamą vidaus rinkos veikimą, kur kolektyvinio nesavimo subjektai veiktų tinkamai. Mano supratimu, pirmiausias dalykas, kurį reiktų pasakyti ir kurį minėjo kiti, kiti kolegos, yra kolektyvinio, uh, kur yra valdymo bendrovės pasas. Uh, kai kas išreiškia susirūpinimą, neva prastai yra tam pasiruošta, tačiau reikėjo imtis valios pirmiausia, kad jis apskritai atsirastų. Ir man susidaro toks įspūdis, kad komisaras nebūtinai to paso atsiradimo norėjo. Tad e, iniciatyvos ėmėsi parlamentas ir taryba, o komisija taip pat galiausiai prie jos prisijungė. Ir manyčiau, kad priimdami šią direktyvą mes taip pat galėtume priimti ir šį pasą, nes jis padės ES vidaus rinką šios rytie veikti tinkamai. Antroji pastaba būtų tokia. E, Kai dėl sulaikymų, jeigu peržiūrint direktyvą, mes verčiame bankus atidėti 5 procentus vertybinių popierių, kurie vėliau patenka į rinką, reikėtų, kad visur būtų taikomos tos pačios taisyklės, nes vienoda rizika turėtų e, reikšti, kad vienodų taisyklių visi turėtų laikytis mūsų aptariamoje srityje. Kai dėl priežiūros, tai būtų trečioji mano pastaba, aš manau, kad niekas negali abejoti mūsų ryštų pagerinti priežiūros sąlygas. Mes visi laukiame, kad pirmininkas Baros imtųsi iniciatyvos, kad Jacques de la Rosière vadovaujama grupė išdėstytų savo uh, argumentus. Manyčiau, kad mes rezultatų šios darbo grupės laukime per nelik ilgai. Manome, kad ši darbo grupė bus tinkamai išklausyta, o ir priimti sprendimai padės ir vartotojams, ir, ir, ir klientams, ir patiems kolektyvinio savimo subjektams tinkamai e, dirbti, tinkamai funkcionuoti. Dar viena pastaba yra apmokestinimo klausimas. Komisaras paskelbė tam tikrus savo įsipareigojimus šioje srityje. Mes žinome, kad dar egzistuoja tam tikros protekcionizmo priemonės, mes joms nepritarėme, siūlome jų atsisakyti, joms užkirsti kelią. Komisija turi imtis iniciatyvos, kad kolektyvinio investavimo subjektų srityje būtų atvertas kelias šių produktų laisvam judėjimui rinkoje. Dėkuoju, ponė komisarė. Ačiū, ponė Sekevičiūtė, žodis, prašau. Dėkui, ponas pirmininkė aš taip pat norėčiau pabrėžti mūsų pranešėjo pono wolfo e, klinzo puikų darbą ir gebėjimą surasti tinkamą kompromisą tačiau kaip daliai kalbėtojų man taip pat kyla kai kurių abejonių. tos abejonės susijusios su nuostata kad E, e, europos sąjungos šalys narės turės paruošti visus dokumentus susijusius su investiciniu verslu e, kaip yra parašyta in a language customary in the field of international finance kas reiškia angliškai. aš pasisakau už tai kad verslui būtų galimybė sumažinti kaštus ir kad jis nebūtų smulkmeniškai reguliuojamas tačiau neturi būti suteikiamas prioritetas ir konkurencinis pranašumas vienos kalbos fondų valdytojams šiuo atveju anglakalbiams ir taip pat e, neturėtų būti sukurtas teisinis netikrumas e, kaip ginti savo teises vartotojui e, todėl kad dokumentas sudarys prielaidas įvairiai interpretuoti finansinio verslo atsakomybę. aš pasisakau už tai kad finansinio verslo atsakomybė ir konkurencinės sąlygos kuriomis dirba investicinis verslas turėtų būti aiškiai apibrėžtos. <clears throat> Ponas Černetski, minutė, prašau. Pone pirmininkė, veiksmingos sistemos sukūrimas e, turėtų būti mūsų prioritetas. Mes žinome, kad uh, finansų sektoriuje yra labai daug konkurencijos, todėl mes turime mažinti investuotojų sąnaudas. Aš pritariu pranešėjui, kad e, mums reikia aiškaus e, informacinio dokumento, kuris būtų pateiktas galimam investuotojui. Be to, manau, kad labai svarbu ir aiškiai apibriežti uh, su mokesčiais susijusius klausimus. Esu įsitikinęs, kad valdymo bendrovės paso pasiūlymo e, įgyvendinimas padės mums e, nu, užtikrinti, kad investiciniai fondai e, prekiautų savo produktais visoje Europos Sąjungoje. Ir tai be abejo sustiprins mūsų vidaus rinką. Dėkuoju dabar žodžiu, sakė ponui Makryvė. Dar kartą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už labai spartų ir veiksmingą darbą, svarstant šį dokumentą. Iš tikrųjų, mes puikiai sutrėmė, puikiai dirbome. Aš pritariu tam, kad mums reikia dar daug ką padaryti. Turėsim dar prižiūrėti, kad valstybės narės tinkamai perkeltų savo nacionalinius teisynus e, šiuos pasiūlymus tiek e, pirmojo, tiek antrojo e, etapo pasiūlymus. Tam reikės bendradarbiavimo. Ir bendradarbiavimo reikės tam, kad tinkamai būtų gyvendintos nuostatos susijusios su valdymo bendrovės pasu. Komisija padarys viską, kad šie pasiūlymai būtų tinkamai ir laiku gyvendinti finansų sektoriaus naudai. Dabar žodis suteikiamas dviems minutėms ponui Klins. Pone pirmininkė, Norėčiau pasakyti, jog mes dar nebaigėm šio klausimo nagrinėjimo. Tai norėčiau pasakyti girdint komisijos atstovams. Buvo numatytas labai trumpas laikotarpis parlamento ir tarybos svarstymui. Mes nenorime laukti per nelik ilgai, kad ši direktyva būtų įgyvendinta. Jo lab, kad rinka kinta labai sparčiai šiuo metu. Mes matome, jau galime rasti sutarimą, o tai ir yra kompromiso pagrindas. Aš suprantu, kad ponė Liulin gali kitaip vertinti susikloščiusią situaciją, tačiau aš vis tik manau, jog ateitis parodys, kad jo susirūpinimas dėl finansų institucijų, dėl Luksemburgė veikiančių finansinių institucijų, kurios gali patirti žalos po šios peržiūros, yra, na, šiek tiek nepagristas rūpestis. Aš manau, kad kolektyvinio investavimo subjektų direktyva suteiks naujų galimybių. Pervanš Beres, manyčiau, yra teisi, sakydama, jog atsiranda naujų galimybių šioje srityje. Kol kas vidaus rinka šiems subjektams buvo menkai veikiantis dalykas. Reikia pagerinti bendradarbiavimą, kad situacija pasikeistų. Aš nesakau, kad bus lengva tai padaryti, tačiau įmanoma. E, priežiūros institucijos turi dirbti konstruktyviau ir labiau pasitikėdamos tuo, ką daro, negu iki šiol. Jeigu pramonė vykdo spaudimą tam, kad tai įvyktų, tai jo geriau. Antrojo lygio priemonės yra svarbus dalykas ir jų yra daug. Tačiau mes lauktume, kad dėl tų priemonių būtų apsispręsta, kad jos būtų priimtos. Komisija turi atlikti jai tenkantį darbą. Komisija svarstė šį klausimą. Ir dabar, manyčiau, svarbu visiems susitarti dėl to, kas ir kaip. Mes manome, kad nereikia pramonė vykdyti teisė kūrinio spaudimo. Buvo paskelbti siūlymai, tačiau kol kas tai lieka tik siūlymais, konkrečių sprendimų nėra. Manyčiau, kad artimiausių metų situacija pasikeis. Norėčiau padėkoti tarybai už jos aktyvę paramą, norėčiau padėkoti taip pat kitų frakcijų atstovams. God, bon, kolegoms Gotardį, Gozes ir, ir, ir kitiems kolegoms, kurie kovingai gynė šio dokumento interesus. Dėkui. Dėkoju, o dabar posėdis yra sustabdamas iki 10 valandos.